Witam Państwa. Możemy zaczynać. Kolegos, galime pradėti. Ar visi turite balsavimo korteles? Pirmasis punktas ES ir Čilės Respublikos susitarimas dėl prekybos ekologiškais produktais. Kaip žinote, nuomonės referentė yra ponia Aguilera, atsakingas komitetas INTA. Manau, kad geriausia būtų, jeigu paprašysime pačios nuomonės referentės pasisakyti. Prašom. Trumpai, labas rytas visiems. Visi žinote, kad mes, mūsų komitetas, tik tai galime pasakyti taip arba ne dėl šio pasiūlymo. Mūsų pirmininkas dabar dirba su šiuo klausimu. Bet aš manau, kad kai kalbame apie tokius susitarimus dėl maisto produktų, dėl žemės ūkio, Manau, kad e, mūsų komitetui turėtų tekti didesnė kompetencija. Aš žinau, kad tai yra inta kompetencijos rytis, bet kai kalbame apie tokio masto sutartį, mes turėtume turėti galimybę pasakyti daugiau, ne vien taip arba ne. Ir aš tikiuosi, kad e, vėliau, padedant mūsų komiteto pirmininkui, mes turėtume gauti didesnę kompetenciją, aktyviau dalyvauti e, tokiuose susitarimuose. Na, o pagal mūsų šios dienos įgaliojimus aš teikiu Jums šį pasiūlymą ir mes logiškai turėtume pritarti. Mes turėsime, aišku, atsižvelgti ir į intą komiteto nuomonę. Mano asmeninė nuomonė mes. Uh, turėtume paremti šį susitarimą, išreikšti savo pritarimą, bet ateityje aš manau, kad mūsų komitetas turėtų būti labiau įsitraukęs į susitarimų svarstymo procesą. Tai tiek kol kas, pirmininkė komiteto pirmininkų konferencijoje, kur jūs atstovavau, aš iškėliau šį klausimą ir aš tikiuosi, kad ateityje mes turėsime daugiau galimybių pasisakyti. Ačiū už jūsų pasisakymą. Ši tema e, pirmininkų sueigoje buvo iš tikrųjų keliama, bet e, manau, kad mes ir raštu dar savo prašymą išdėstysime. galbūt e, klausimas ne tiek dėl kompetencijos, kiek dėl pačių procedūrų. Taigi aš sekretariato paprašyčiau parengti pasiūlymą koordinatorių posėdėje. Būčiau tikrai labai dėkinga sekretoriatui. Dabar, pasisakius nuomonės referentai, periname prie balsavimo. Turime du identiškus pakeitimus. Dėl šių pakeitimų balsuosime keldami rankas. Kas už pirmą ir antrą pakeitimą? Ačiū prieš Atmesta. Dabar pereiname prie balsavimo dėl viso nuomonės projekto. Balsuojame elektroniniu būdu, pradedame. Zagłosowaliśmy. Balsavome. Baigėme balsuoti. Nuomonė patvirtinta. Ačiū, dėkojame nuomonės referentai. Ir dabar galime perėti prie kito punkto. Darbuotojų apsauga nuo rizikos susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe. Ponas Des, prašom. Ačiū pirmininkė. Mes e, neseniai diskutavome apie darbuotojų apsaugą. Kalbėtojų mikrofonas nutraukiamas. Taigi šiame komitete mes turėtume galbūt skirti minutę pagerbti aukų Portugalijoje atminimą. Taip, tai tikrai labai geras pasiūlymas ir prašau minutės, tyvos minutės. Bardzo dziękuję. Grįžtame prie septinto darbotvarkės punkto, darbuotojų apsauga nuo rizikų susijusių su kancerogenu arba mutagenų poveikiu darbe. Nuomonės referentas Bonas Bovė, atsakingas komitetas, užimtumo reikalų komitetas. Ūkininkai žemės ūkio e, sektoriuje e, patiria įvairių medžiagų poveikį ir tos medžiagos gali suteikti, e, sukelti įvairias lygas ir taip pat sukelti vėžį. Na ir mes turėtume galvoti apie tai, kaip pagerinti priemonės leidžiančias padidinti darbuotojų apsaugą mm, mm, šių metų kovo mėnesį mūsų vykusėme posėdėje buvo nuspręsta parengti nuomonę dėl šio teisėkuros pasiūlymo. Kaip sakiau, mm, pranešimą rengė užimtumo komitetas. Žalieji rengė savo nuomonę. Dabar paprašysiu nuomonės referento pasisakyti, prašom.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 Simplement, je pense qu'il faut qu'on. Ça marche pas Mamy, jest, mamy problem. Ar yra vertimo problemų iš prancūzų kalbos? Bet dabar galbūt jau bus viskas gerai, prašom tęsti. Please, continue. Écoutez, je recommence. Tad nuo pradžių, sako ponas Borė. Tai yra ta nuomonė, kur kalbama apie penkis specifinius tokius produktus, tai yra mineraliniai aliejai ir automobilių variklių tepalai. Tai, tai, tai yra didesnės sistemos dalis, o čia mes kalbame apie tiksliai tuos penkis produktus. Tačiau remiantis šiuo pranešimu ir būtent dėl to tai yra labai svarbu, remiantis šiuo pranešimu galima siekti pagerinti situaciją dar geriau, pagerinti, komitete dėl to detaliau diskutuoti. Tai keturi svarbus dalykai. Šiandien vėžys yra e, didžiausia mirtingumo priežastis. 3-5 procentai visų mirčių darbė yra susiję su susirgymų vėžiu. Tad reikėtų, kad teisės aktai būtų tokie, kurie labiau saugotų žmonės, tai yra šio pranešimo tikslas ir mes savo nuomonėje siūlome imtis e, pačių paprasčiausių priemonių ir numatyti žemiausius standartus, bet jie turėtų būti taikomi visose 28 valstybėse narėse. Buvo atlikti matavimai susijęs su šiais produktais ir savo nuomonėje mes nuolatos teikiame pasiūlymus, renkamės mažiausią skaičių e, su tikslu, kuo geriau apsaugoti darbuotojus dirbančius su šiais produktais. Antras dalykas. E, Į šią nuomonę mes taip pat įtraukėme tai, ko nėra siūlyme, komisijos siūlyme. Įtraukėme ūkininkus, nes e, apie juos komisijos siūlyme nėra kalbama. E, kalbama apie darbuotojus, o tuo tarpu apie ūkininkus dažnai niekas nieko nebepasako, bet juk ūkininkus apsaugoti yra lygiai taip pat svarbu kaip ir kitus darbuotojus. Ir galiausiai Šioje nuomonėje, šiame tekste taip pat yra pabrėžiama tai, kad Europos komisija atliko puikų darbą, kadangi visas mokslinės pozicijas, kurias pasiūlė, pavyzdžiui, Pasaulio sveikatos organizacija ar kitos tarptautinės organizacijos, Pasaulio sveikatos organizacija, kitos tarptautinės organizacijos, jų siūlymai buvo įtraukti į komisijos dokumentą. Taigi projektas yra nukreiptas teisinga linkme, tik norėjome šitą truputėlį pataisyti teksto pagerinimo labui. Dėkoju. Kad jau dabar pradėkime diskusijas, išklausysime komiteto narių nuomonių. Ir pirmiausia, ponas Andrew, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad aš Galiu tik paremti Žozė Bovė už puikiai parengtą nuomonę, pasveikinti norėčiau. Maničiau, kad darbuotojų kategorijų skaičių reikėtų išlėp, išplėsti ir tas siūlymas įtraukti ūkininkus yra puikus. E, nes moksliniai tyrimai rodo, kad daugelio produktų, darbas su daugeliu cheminių produktų yra dėja susijęs su didesniu skaičiumi susirgymų vėžių. Jeigu e, galėčiau kreiptis į komisiją, galėčiau pasakyti, kad tai yra puiku tas siūlymas įtraukti ūkininkus, nes direktyvos siūlyme kol kas ūkininkų nėra. Tema ši yra tikrai labai jautri, mums tai yra žinoma, ypač nagrinėjant glifosatų temą, tai pastebėjome. Mums reikia daugiau tikslumo pasirenkant kriterijus ir procedūras kad galėtume cheminius produktus tinkamai klasifikuoti, kad galėtume aiškiai vardinti, kas iš jų yra kancerogeniniai produktai. Ir Pavyzdžiui, dirbti su kancerogeninė medžiagom turėtų egzistuoti specialios taisyklės. Pavyzdžiui, pesticidų atveju taip pat. Ir reikėtų, aišku, pagalvoti apie tikslesnę klasifikaciją. Pavyzdžiui, pesticidai juk irgi gali būti kancerogen, kancerogenai, lygiai taip pat kaip ir glifosatai. Tad man atrodo, reikėtų atlikti, atlikti tikslesnius tyrimus, detalesnius tyrimus. Ir mums pavyzdžiui, teisės aktų, kuriems yra sunku priimti sprendimus e, šiais e, klausimais, kurie yra susijęs su žmonių sveikata. Tad manau, kad komisija turėtų elgtis nuosekliau, dirbti šiomis temomis labai skaidriai, nes jos tampa vis jautresnės. Ir tos temos rūpi visuomeniai be abejo. Jeigu norime išlaikyti tą santykį tarp ūkininkų, žemės ūkio ir vartotojų, Maničiau, kad didžiausias mūsų visų siekis, šio komiteto narių siekis yra šią temą nagrinėti taip atidžiai, kaip siūlo mūsų kolega Žozė Bovė. Tai yra labai rimtai. Dėkuoju. Bardzo proszę. Toliau o, šešėlinis pranešėjas. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui Žozė Bovė. Aiškinamajame memorandume nuomonės aš matau, kad e, vėžys yra labai dažnai pasitaikanti lyga šiame sektoriuje ir kad svarbu e, veikti sparčiai. Bet e, man visada kelia nerima, kai politikai bando nustatyti kažkokias ribinės vertės, nors tai tikrai nėra šio komiteto kompetencija. Yra valstybėse narėse skirtingos e, viršutinių ribų nustatymų sistemos ir tos sistemos e, ir vertės e, nėra palygintinos. Svarbu užtikrinti tą patį apsaugos lygį, bet šiaip nereikėtų eiti per toli. Ribinė vertė visada turėtų būti aplink nulį. Mes taip pat turime užtikrinti, kad komisija parengtų poveikio vertinimą prieš nustatant ribinės vertės. Ir nereikėtų nuo poveikio vertinimo nukrypti. Yra parengta atskira nuomonė įvairių organizacijų, uh, kur nurodytas 54,7 mg skaičius žemesnė nei ši riba, mokslininkų nuomonė grėsmės nekelia. Komisija mm, taip pat e, siūlo tą patį dydį 54,7 mg, jo pranešėjo skaičius 3,3. Taip yra tikrai reikšmingai nukrypstama nuo poveikio vertinime išdėstyto pasiūlymo. Ir aš manau, kad e, tokius e, kad tai reiškia, kad mes turime keisti teisės aktus. Toliau pranešėjas kalba apie pesticidus ir galų apsaugos priemonės. Bet 1107 reglamentas 2009 metų konkrečiai kalba apie tai, kad augalų apsaugos medžiagos, kurios yra kancerogeninės, negali būti tiekiamos į rinką ES. Taigi ūkininkams pavojus dėl augalų apsaugos produktuose esančių kancerogenų ir mutogenų yra tikrai labai mažas. Ir be abejo, mes turime įsiklausyti į tai, ką sako ūkininkai. Odos vėžys e, yra didžiausias ūkininkų priešas. Ir tai reiškia, kad vienas pagrindinių kancerogenų, kurių poveikį patiria ūkininkai, yra saulė. Apie 500 milijonų eurų kasmet ES išleidžiama kovai su odos vėžiu. Taigi reikėtų vykdyti taip pat ir šiuo požiūriu informacinę kampaniją. Ir dar vienas dalykas. Pirmą valandą šiandien parlamente vyks renginys, kurio metu bus daromi nemokami odos testai ir bus galima įsitikinti ar pasitikrinti, ar mums kyla odos vėžio pavojus. Tai yra susiję su tuo, ką kalbame, būtent apie ūkininkų patiriamą vėžio pavojų. O toliau aš tikiuosi, kad mes bendradarbiausime toliau rengdami šį projektą. Ponas Kadembach. Dėkoju. Kaip pasakė anksčiau kalbės kolega, dešimtus tūkstančių vėžio atvejų Europos Sąjungoje yra paaiškinami tuo, kad kad žmonės dirba su kancerogeninėm medžiagom darbe. Mirtingumo procentas yra didesnės negu šiaip mirtingumo procentas susijęs su nelaimingais atsitikimais darbe. E, direktyvos trečiame priedė apie tai yra kalbama. Žinau, kad ES lygmenių e, seniai darbuotojai kelia tokį reikalavimą ir jų atstovai taip pat, kad į tai būtų atsižvelgiama. Man atrodo, kad tikrai turėtų būti numatytos erdvė, e, ribos tam tikros, kurios nepalieka erdvės didelėms fantazijoms ir kai galima geriau darbuotojus apsaugoti. 25 ribinės erdvės, e, tos 25, 25 tie ribiniai dydžiai yra numatyti ir tai yra gerai. Štai 2017 dabar matome, kad 13 tų ribinių dydžių buvo patvirtinti, kiti dėja ne. Tad matome, kad iki 25 minimų direktyvoje dar reikės padirbėti. 2020-aisiais tokių medžiagų turi būti 50, tad jeigu norime, e, kad taip įvyktų, kad jos būtų laiku patvirtintos, turime dirbti daug greičiau, tad reikia vengti biurokratijos ir galbūt daugiau rūpintis darbuotojų sveikata ir jų gyvenimo kokybė. Labai džiaugiuosi gautais siūlymais 15 dalyje e, yra numatyti taip pat naudingi dalykai, tačiau reikėtų dar juos įtraukti į tekstą. Pabandysime pateikti pakeitimą šią temą, kuris pagerins tekstą. Tačiau ačiū kolegai Bovė už jo siūlymą. Jis kalba apie įvairius, įvairias medžiagas. Tripoliklirenas yra viena iš jų, kurią galėčiau paminėti. Pritariu pranešėjui ir manau, kad galbūt reikėtų numatyti kitas ribinės vertės. Jis rėmėsi tais skaičiais, kurie egzistuoja Austrijoje, mano šalyje. Ir kaip sakė kolega iš Vokietijos, e, galėčiau pasakyti, kad tas, ta, ta vertė ribinė egzistuos, netrukus bus atvirtinta ir Vokietijoje. Bet manau, kad reikėtų gal pasinaudoti progą ir numatyti ją mažesnę. Dažnai, kartais praeina nemažai laiko nuo žmogaus darbo su tam tikra medžiaga ir jo susirgymo. Kartais, kai kuriais atvejais, tam prireikia 30 ar net 50 metų, kad žmogus susirgtų. Tačiau e, tokių pavyzdžių yra, negalima sakyti, kad tai nieko nereiškia, nes, pavyzdžiui, metalurgijos e, srityje dirbę žmonės su tam tikro medžiagom 30-50 metų serga vėžių dabar. Mano minėta medžiaga yra ta, dėl kurios reikia priimti sprendimus. Reikia, mažiau naudojant tą medžiagą, būtų galima išvengti didžiulio skaičiaus inkstų vėžių. DPPM čia yra svarbus dalykas. Ir Europos komisija taip pat mano, kad veikti yra skubu ir mes su ją sutinkame, tas ribinės vertės reikia peržiūrėti. Džiaugiuosi, matydama, kad ponas Bovė konsultavosi su ūkininkais, nes juos reikia saugoti lygiai taip pat, kaip ir, kiti, dar, kaip ir kitus darbuotojus, kur, kurie dirba su to medžiagom. Pavyzdžiui, žmonės dirbantys su panaudotais tepalais irgi patiria tam tikrą pavojų, patiria riziką. Žemės ūkija darbo su šia medžiaga taip pat esama ir tai yra grėsmė žmonių sveikatai. Tad turime numatyti darbdaviams tam tikrus įpareigojimus. Be abejo, kai žmonės yra savo sukūrę darbo vietą, viskas yra kitaip, bet vėlgi turi būti tam tikros taisyklės ir čia. teiksime pakeitimą tuo klausimu. Aš norėčiau paklausti pono Bovė. Kodėl atsisakyta buvo kai kurių medžiagų ir kodėl siūloma joms netaikyti direktyvos nuostatų? Kodėl, pavyzdžiui, darbuotojai dirbantis namie nepapultų į kategoriją tų žmonių, kuriems būtų taikomos šio dokumento nuostatos? Kokius galėtų būti paaiškinimas? Ačiū prašau, kad pasisakymai nebūtų ilgesni nei e, pranešėjo. Dabar pereikime prie diskusijos, nes pasisakė šešėliniai pranešėjai, o dabar po pusantros e, minutės kitiems parlamento nariams. Ponas Agnių, bet mes turime vertimo problemų su prancūzų kalba. Ar viskas gerai? Jeigu taip, galime pradėti ponas Agnių. Dėkui. Džoze Bove turi atsargiai norėti kai kurių dalykų, kad um, ūkininkai ir tie, kas dirba ūkiuose, nesusidurtų su kancerogenais. Bet yra tokių ūkininkų, kurie geria melai kavą, nors kava irgi yra karcinogenas, ar valgo pietų maistą, kur irgi yra kancerogeninių medžiagų, ar po darbo aludėje geria alų. Tai alus irgi kancerogenas, taigi negalim viso malonumo iš ūkininkų gyventojų atimti. Jei pasižiūrėtume į tai, kokios grėsmės kyla ūkininkams ir dirbantiems ūkiuose, turime už visuomenės veikatą atsakingus specialistus, tai turime neužmiršti, kad ūkinių e, mašinų, ūkinės technikos vairavimas ar galimybė nuskesti grūdų aruodose ar, ar mėšlo krūvose. Tai sąrašas yra labai didelis tų dalykų, kurie kelia pavojų ūkininkams. Taigi turime čia siekti pusiausviros. Ačiū. Sutinkame, kad reikia riboti visokią riziką. Ponas Kaputo, pusantros minutės. Grazie. Grazie. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti ponui Bove už pranešimą, jam pritariu. Vakar kalbėjome apie maisto grandinę. Ir maisto grandinėje, aišku, tam tikrą riziką kelia cheminės medžiagos. kalbėjausi su specialistais dirbančiais šiame, šiame sektoriuje, tai cheminių medžiagų e, keliama rizika iš tiesų yra viena didžiausių rizikų ūkiams ir ūkiuose, ūkininkams ir ūkiuose dirbantiems žmonėms. Rybinės vertės, mm, cheminių medžiagų rybinės vertės skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, Vokietijoje, Niderlanduose, Danijoje tos e, ribinės vertės yra pakankamai didelės. 2004 metų 37 direktyva yra e, vienas pagrindinių teisės aktų numatantis apsaugą dirbantiems, bet e, ūkių darbuotojams ta direktyva apsaugos neužtikrina, tai turime siekti, kad tokią apsaugą galėtume užtikrinti ir ūkio, ūkininkams ir ūkių darbuotojams. Dėkui, ponas Dorfman. Dėkui. Dėkoju už pasiūlymą, dėkoju už diskusijas. Labai svarbu, kad užkirstume kelią vėžiui. Daug kas dirba su cheminėmis medžiagomis ir labai svarbu žinoti uh, derinimas, kokių medžiagų uh, pablogina situaciją. Ne visuomet turime visą informaciją, kokios cheminės medžiagos su kokiom nedėra. Kai kurios valstybės narės yra labiau pažengę į priekį. Žinau, kad Danijoje uh, mes esame nusistatę, kad sveikata ir saugumas darbė yra vienas iš mūsų prioritetų, bet tais užtenka tik tai dulkių, kuriuose yra cheminių dalelių ir tada po kažkiek metų galima susirgti vėžių, pavyzdžiui, arklydžių stogose <clears throat> medžiagose, kuriomis, kuriomis dengiami stogai, gali būti kancerogenų. Čia turime neužmiršti taip pat ir įrankių ir įvairių priemonių, kurios naudojamos ūkiuose. Pavyzdžiui, trašų purškimo aparatas. Tai mes dabar Danijoje numatėme, kad įvairūs purškikliai turi būti kontroliuojami, lygiai taip kaip mašinų techninė apžiūra yra privaloma kas keliari metai, taip mes nustatėme reikalavimą, kad įvairios, įvairūs prietaisai ir purškikliai žemės ūkėje turi būti kontroliuojami. Dėkui. Kolega Denanu. Diskusija tikrai labai įdomi. Manau, kad čia Europos parlamentui tenka pareiga saugoti tinkamai vartotojus, tačiau taip pat saugoti tuos, kurie teikia vairius produktus vartotojams, e, šiuo atveju ūkininkams. Per nelik daug yra pavyzdžių e, įvairiuose sektoriuose - medelių auginimo, vynininkystės sektorium, kad naudojami tokie produktai, kurie skaudžiai paliečia pačių augintojų ir jų šeimų narių sveikatą. Tad laikas tikrai apie tai kalbėti. Ir reikia imtis reikiamų priemonių. Manau, kad šios įbuvė savo pranešime kaip tik tai ir siūlo. Siūloma priimti europinę poziciją tam tikrą sprendimą dėl kai kurių cheminių elementų naudojimo klausimas būtų labai svarbus mums visiems. Na tai nereiškia, kad nereikia daugiau tų produktų gaminti ar naudoti tų produktų, jie turi būti gaminami ir naudomi taip, kad tiek vartotojai, tiek jų gamintojai būtų saugus. Benzeno pagrindų gaminami produktai, pavyzdžiui, e, turėtų būti ypač atidžiai traktuojami, nes tai yra kancerogeninė medžiaga. Jeigu, pavyzdžiui, ūkininkas per nelik daug geria, tai yra jo paties individuali prisimta rizika. O kancerogenų poveikis pasireiškia tik ilgalaikėje perspektyvoje, todėl reikia žvelgti tą ilgalaikę perspektyvą, jos nepamiršti ir ačiū kolegai iš Ozibovė už pranešimą. Dėkui, pirmininkė. šešėlinio praneš, šešėlinės pranešėjos vardu norėčiau pateikti jos poziciją. Džiaugiamės, kad dabar į šių m, mm, teisės aktų taikymos rytį pateks ir ūkininkai, ir ūkininkai, ir mm, gyvulių laikytojai turi patekti į šių teisės aktų apriepti. Aišku, toliau reikia vykdyti ir tyrimus, ir konsultacijas. Žinau, kad nuo 2018 metų e, Vokietija irgi nuleis tam tikrų, sumažins tam tikrų chemikalų ribinės vertės. Tai leis užtikrinti geresnę sveikatos apsaugą ir turime aišku signalą tą linkmę pasiūsti. Taip pat svarbus signalas yra a, skatinimas peržiūrėti ribinės vertės ir jas mažinti. Augalų apsaugos produktai turbūt irgi turėtų patekti į teisės aktus, kol kas jie nėra įtraukti ir manau, kad kolega Gyzekė yra visiškai teisus mm, dėl to, nes e, jis tokį pasiūlymą pateikė, bet kuriuo atveju dėkoju pranešėjai už pasiūlymą ir e, tai bus geras pagrindas tolesniam darbui. Ponas Būda, dėkui ponė pirmininkė. Labai gerai, kad dabar kalbame, kaip sustiprinti darbuotojų ir dirbančiųjų ūkiuose ir ūkininkų apsaugą. Ir svarbu ne tik karcinogenus, karcinogeninės medžiagas paminėti, bet kokios medžiagos per didelis naudojimas gali turėti šalutinį poveikį. Valstybės narės turi turėti ankstyvus vėžio prevencijos mechanizmus, užtikrinti ūkininkų tikrinimą ankstyvas profilaktinės priemonės, kad būtų galima, jei yra vėžio rizika, būtų galima pakankamai anksti išsiaiškinti. Taigi turi būti atliekami ūkininkų, turi būti atliekamas ūkininkų prevencinis tikrinimas. Pone Ogilera, dėkui pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui. Ir iš tiesų ne tik tie, ne tik ūkininkai, bet visi, kas dirba su augalų apsaugos produktais, yra rizikingoje grupėje ir jų sveikatos apsauga turėtų būti stiprinama. Šiandien kalbame apie ūkininkus profesionalus, ir jie e, turi turėti specialų pažymėjimą, leidžiantį jiems naudoti augalų apsaugos priemonės. Tai reiškia, kad jie turi būti praėję specialius mokymus. Bet reikia, kad tuos mokymus praeitų ir kiti darbuotojai, kad jie žinotų, kaip save apsaugoti. Taigi reikia, kad tokius mokymus, kaip turi būti naudojami augalo apsaugos produktai, praeitų kuo daugiau darbuotojų. E, taigi turime šiek tiek pakoreguoti tekstą, kad visi, kas susiduria su tomis medžiagomis, e, būtų apmokyti. E, tokį siūlyčiau pakeitimą ir aš esu pasirengus bendradarbiauti su pranešėju dėl to, kaip galėtume pagerinti mokymus E, tokių darbuotojų. Dėkui, pirmininkė. Aš pritariu tam, ką sakė pranešėjas. Reikia iš tiesų išplėsti e, taikymo sritį ir įtraukti daugiau darbuotojų. Taip pat gal ir tuos, kurie dirba namuose. Tai, ką sakė ponas Egnių, aišku, viskas, ką jis minėjo, gali sukelti vėžį, bet tos, tie dalykai kelia labai didelį malonumą, išsiskiria endorfinai ir jie mažina vėžio riziką. Tai nebūtinai uh, protingai, nu, nebūtinai, mm, bet, bet per didelis tų mm, dalykų, kuriuos minėjo ponas Egnijų vartojimas, jau nesukelia malonumo. Uh, Tai mes, aišku, turime mažinti mm, susirūpinimą ir spręsti problemas susijusias su cheminėmis medžiagomis. Dabar, kas yra pavojinga ir kas ne, tas irgi buvo minėta mūsų diskusijose. EFSI, kai mm, kalbėjo šią temą, tai e, turime suprasti, kad turime gauti nepriklausomą, nepriklausomas rekomendacijas ir nepriklausomus mm, vertinimus, kai kalbame apie tokias medžiagas, nes jų gamintojai labai turtingi ir mm, gali įtakoti ekspertų nuomonę. Taigi netaip lengva yra mums pasiekti tų rezultatų, kurių norime. Ponas Hausling. Aš norėčiau padėkoti kolegai Žozė Bovė. Ir norėčiau grįžti prie vienos pono Gyzikė pastabos. Jis sakė, kad mes, politikai, neturėtume dalyvauti diskusijose apie ribinių verčių nustatymą, bet kas turėtų tuomet tose diskusijose dalyvauti? Uh, Taip pat e, jūs e, sakėte, kad ribinės vertės valstybėse narėse skiriasi. Vokietijoje, pavyzdžiui, jos yra kitokios nei kitur, bet e, tiesą sakant, nuo 2018 ribinės vertės Vokietijoje bus griežčiausios nei kažkur kitur. Galbūt žmonėms sunku suprasti, kodėl tos ribinės e, e, vertės skiriasi, bet e, mūsų užduotis užtikrinti, kad ta pati praktika būtų taikoma visiems. Mm. Jūs taip pat sakėte, kad kalbėjote su ūkininkų organizacijoms, kurios nurodė, kad nėra vėžio rizikus dėl pesticidų, dėl pesticidų. bet aš net nesuprantu, kodėl jūs apskritai taip sakote. Akivaizdu visiems, kad ūkininkai patiria uh, E, vėžių riziką ir turime užtikrinti jiems deramą apsaugą. Negaliu patikėti, kad kažkas gali sakyti, kad pesticiduose nėra kenksmingų medžiagų. Aš bent jau taip supratau jūsų pasisakymą, bet e, man tikrai sunku, pasaky, sunku patikėti, kad jūs tai galėt pasakyti. Tai gal pagalvokite dar. Panašu, kad jūs labiau čia atstovaujate chemijos pramoniai ir didelėms korporacijoms. Ačiū, dabar suteiksime žodį Europos e, komisijos atstovui, prašom. Ačiū, pirmininkė. Labas rytas visiems komiteto nariams. Ši diskusija buvo labai įdomi ir daug tikrai pastabų buvo išsakyta. Galbūt aš trumpai pakartosiu ar trumpai pristatysiu kontekstą. Uh, Kalbame apie specifinį teisinį pagrindą. E, mes čia vadovaujamės 153 sutarties straipsnių ir šis straipsnis taikomas tik darbuotojams. Taigi teisinių požiūrių nėra įmanoma jį taikyti kažkam kitam, tik darbuotojai. O darbuotojų apibrieštis e, e taikoma valstybių narių ir teisingumo teismo. Antra pastaba - tai, kad socialinių reikalų srityje mes nustatėme minimales sąlygas. Ir tai yra aišku signalas, kad kalbant apie subsidiarumą ir valstybių narių kompetenciją, e, tai yra e, ar yra skirtumas e, su vidaus rinkos nuostatomis. Čia mes nustatome minimales vertės. Tai reiškia, kad jos turėtų būti sugriežtintos, kai tai įmanoma valstybėse narėse, bet mes nustatėme tokį mažiausią ribą. Ir trečia, pagal šį teisinį e, pagrindą yra taikomas reikalavimas konsultuoti su socialiniais partneriais. Socialiniai partneriai taip pat turi teisę dėrėtis dėl atskirų sutarčių, kurios gali tapti teisės aktais. Kai dėl karcinogenų direktyvos patvirtintos pagal šį teisinį pagrindą, Yra socialinių partnerių konsultacija ir taip pat patariamių komiteto konsultacija. Tai yra trišalis komitetas ir vyksta konsultacijos dėl saugos darbe. Taigi atstovaujamos pagrindinės profsąjungos ir darbdavių sąjungos. Nes kai svarstomi saugos ir sveikatos klausimai, svarbu, kad būtų įtrauktos visos suinteresuotose šalis, kad sprendimai būtų įgyvendinti. Uh, Mūsų teikiamame pasiūlyme mes remiamės mokslinėmis rekomendacijomis iš įvairių šaltinių, teikiame toliau savo pasiūlymą komitetui ir tos trys šalis komitete e, įsigilino į mokslinės rekomendacijas ir nustatė šias vertes. Komisija tuomet prieimė politinį sprendimą tų verčių nekeisti, verčių, kurias pateikė trišalį, kurios yra trišalių diskusijų e, rezultatas tarp valstybių narių, profsąjungų ir darbdavių organizacijų. Mes atlikome poveikio vertinimą, tiesiog, kad įsitikintume, kad nėra kažkokio žalingo poveikio. E, galbūt e, tiesiog įsitikinti, kad nieko nebuvo, nepra, nebuvo praleista tose trišalėse dėrybose. Taigi šis pasiūlymas uh, Kaip sakiau, anksčiau yra mm, visų pasiū, visos pasiūlymų eilės dalis. Tie pasiūlymai bus teikiami ir šiemet, ir kitą met, ir vėlesniais metais. Be abejo, taryba praeitą savaitę išnagrinėjo šį pasiūlymą ir patvirtino visas e, mūsų pateiktas vertės su nedideliais techniniais pakeitimais. Ir tarybos argumentas. Uh, būtų, ar siekis būtų nenukrypti e, nuo trišalio komiteto rezultato. Todėl, kad aišku, kad jeigu bus e, kažkoks reikšmingas nukrypimas, tai vėliau paveiks e, dėrybas, ateities dėrybas tarp socialinių partnerių. Tai tiek trumpai, pirmininkė, nenoriu daugiau laiko iš jūsų atimti. Buvo dar vienas klausimas, nors aš nesu specialistas Aš dirbu žimtumo srityje, bet buvo klausimas dėl pesticidų ir kad karcinogenai, pirmos A kategorijos karcinogenai negali būti tvirtinami kaip pesticidai, jie yra automatiškai um, eliminuojami. Tokia buvo techninė detalė. Bet kadangi aš nesu ekspertas, tai negaliu išsameu atsakyti. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Dabar ponas Bovė. Oui, Dėkoju. Na, galbūt neminėsiu čia visko labai ilgai, bet yra vienas dalykas, kurį daug kas minėjo ir galbūt ne visi teisingai suprato. Tekste, trečiame pakeitime, kai kalbu apie darbuotojus, išskyrus darbdavio įdarbintus namų tvarkytojus, tas, tas apibrėžimas nėra mano. Aš čia iš sveikatos darbe direktyvos 89, 89 metų e, teksto gabalėlį perkeliau į savo dokumentą. Ir čia pridedu apibrėžimą, kur 1107 2007 metų, kad būtų galima įtraukti ūkininkus į šią direktyvą pesticidų direktyvoje taip pat yra tam tikros nuostatos, kurios atsiranda mano tekste. Nežinau, iš kur atsirado tas namų tvarkytojų, darbuotojų apibrėžimas. Nežinau, iš kur jis ten atsirado, bet šiaip ne aš jį esu sugalvojęs. Nors be abejo, nereikėtų, kad būtų kokios nors e, diskriminacijos, bet aš tiesiog turimų tekstų savokas panaudau. Galbūt vieną gražią dieną, dirbant su socialinių reikalų komitetu galėsime pakeisti tą tekstą, nes jis šiek tiek arha, arhaiškai skambantis yra, sutinku su tuo. Tai štai nieko daugiau pridurti negaliu, tik štai klausydamas Europos komisijos matau, kad nesutariam. Dėl vieno dalyko mano atveju sveikata yra svarbiausias dalykas, mano nuomonė, ir svarbiausia, kad būtų siekiama pažangos kovojant su vėžio atvejais kad žmonės darbe nebūtų diskriminuojami. Numačiu šalyje maksimalę leistino produkto naudojimo dozę, būtų pasiūstas teisingas signalas visai šaliai ir visoms šalims apskritai. Austrija štai pavyzdžiui dėl trichloroetileno pradėjo jau žygį, Vokietija yra pasirengusi sekti jos pavyzdžių, Tad manau, kad visi turim žengti tą linkmę ir turime padėti visoms šalims, kad darbuotojų apsauga ir ūkininkų mm, apsauga būtų vienoda. Toks yra tikslas, kurio siekiu šio tekstu. Dėkuoju. Ačiū, pakeitimus galima teikti iki birželio 26 dienos 12 valandos. Tvirtinsime, ar balsavimas dėl pranešimo bus spalio mėnesį. Kalbame apie dokumentą, kur apibriešta ir gamintojų e, apibrieštas gamintojų vaidmuo. O toliau perėmėme prie kito punkto - energetikos sąjungos valdymas. Ponas Rodė teikia nuomonę. Atsakingas komitetas pagal 55 taisyklę, tai yra Envi ir ITRE komitetai. Ir dabar galime iš karto suteikti žodį ponui Rodė, jis mums supažindins. Prašom. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti, po dešimties minučių jūri komitete vyks balsavimas, taigi aš turėsiu išeiti, bet Ulrike pasižymės visas jūsų pastabas ir mes jas atsižvelgsime. Uh, Bet pirmiausia, norėčiau pasisveikinti e, su visais ir padėkoti komisijai už pasiūlymą. Tai yra žingsnis tinkama linkme. Komisija nori užtikrinti koordinuotą ir nuseklų įgyvendinimą teisinių reikalavimų ir strateginių tikslų energetikos sąjungos visose valstybėse narėse. Pasiūlyme numatytas valdysenos procesas tarp komisijos ir valstybių narių, siekiant užtikrinti ES ligmens tikslų įgyvendinimą. Ir tai yra būtina. Ir tai turėtų būti pavyzdys ir kitoms rytims. Kai dėl žemės ūkio ir konkrečiai e, šio sektoriaus pasiūlyme yra numatomi ataskaitų teikimo reikalavimai valstybėms narėms, pirmiausia, dėl jų e, mažų emisijų strategijų, emisijų sumažinimo. Ir taip pat e, dėl nacionalinių įgyvendinimo priemonių atsinaujinančių šaltinių energijos rytyje. Taip pat e, priemonės susijusios su e, energijos gamyba iš biomasės ir taip pat e, energijos suvartojimas įvairiose sektoriuose, taip pat ir žemės ūkioje. Aš pasiūliau keletą techninių pakeitimų, taip pat redakcinio pobūdžio pakeitimų. Pavyzdžiui, komisija, kalbant apie ataskaitų teikimą dėl atsinaujinančios energijos, komisija, mano nuomonė, turėtų numatyti valstybėms narėms aiškės gairės dėl tokių ataskaitų, dėl bioenergetikos ataskaitų. Taip pat, jeigu komisija nustatytų, kad valstybė narė daro nepakankamą pažangą mm, įgyvendinant mm, savo nacionalinių planų tikslus. Tai turėtų būti tai valstybei nariai mm, išduoti specifiniai reikalavimai valstybei nariai ir tie reikalavimai e, turėtų pakeisti komisijos rekomendacijų teikiamų valstybėms narėms sistemą. Komisijos rekomendacijos yra neprivalomos ir todėl jos nėra pakankama priemonė šiuo atveju. Ir mano nuomonė gali lemti renacionalizavimą, o to mes turėtume vengti žemės ūkio srityje. Pakeitimų teikimo data - birželio 27. Rūpiučio 13 bus balsuojama dėl nuomonės. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Dekastro, prašom. Ačiū pirmininkė. Būtina patvirtinti taisyklės energetikos srityje tam, kad būtų pasiekta, pasiekti klimato politikos tikslai. Turime galvoti strategiškai, mažinti emisijas ir pasiekti nacionalinius tikslus mm, dėl atsinaujinančių šaltinių ir biomasės naudojimo. Pranešėjo pozicijai galima iš esmės pritarti, bet e, Michaela Džiufrida, mūsų e, frakcijos šešėlinė pranešėja, kurią šiandien atstovauju, e, sako, kad mes turėtume atkreipti dėmesį į keletą elementų. Pirmiausia, reikia didesnio skaidrumo bendravime tarp valstybių narių ir komisijos. Taip pat reikalavimai atskiroms valstybėms narėms E, turėtų būti viešai skelbiami. Taip pat viešai skelbiami turėtų būti kriterijai, kuriuos komisija patvirtino dėl nacionalinių planų. Taip pat e, svarbus 13 straipsnis. Pagal šį straipsnį valstybės narės gali atnaujinti ar peržiūrėti savo nacionalinius planus, kad e, numatytų um, didesnius tikslus ar ambicingesnius tikslus. Uh, Tai aišku gerai, bet kyla klausimas, ar tai neleistų valstybėms narėms pakeisti savo politikos pasikeitums tam tikroms aplinkybėms. Gali būti, kad valstybė narė žino, kad kelio atgal nėra, bet gali pakeisti standartus, nustatydamos minimalų lygmenį. Ir tuomet pagal 27 Toliau dar viena pastaba dėl 27 straipsnių, kur kalbama apie tam tikrą fondą. Kyla klausimų dėl to, kaip jis veiks. Ir toliau priedai, kur kalbama vėlgi apie komunikaciją tarp valstybių narių ir komisijos. Mes turime būt, elgtis labai atsargiai ir žiūrėti, Mm, koks yra ryšys su LULUCF ir panašiai. Svarbu atsižvelgti mm, taip pat į tai, kas numatose, numatoma kitose reglamentuose. Ačiū. Las kartė. Ačiū. Pirmininkė sutinku su daugeliu pono Kastro išsakytų dalykų. Bet nu, tai aš manau, kad e, iš tiesų e, suvien, apjungti keletą direktyvų ar reglamentų yra tikrai geras procesas. E, tai lems supaprastinimą, bet negalima leisti, kad labai daug galių būtų perdota komisijai. Nes Praėjo du metai nuo tada, kai komisija paskelbė apie energetikos sąjungos kūrimą, bet vienintelis dalykas, kas atsitiko nuo tada, tai yra taikomos tokios, tokia politika, kuri palanki didelėms korporacijoms. Mes žinome, kad šešių valstybių narių priekybos rūmai yra pateikę tokį pareiškimą, kad yra pažeidžiami subsidiarumo principai ir panašiai. Tai yra iš tikrųjų įspėjimas komisijai. Panašu, kad yra manoma, jog komisijos pasiūlymai peržengia uh, E, ribas ir pažeidžiama valstybių narių kompetencija. Mums kyla iš tikrųjų nerimas dėl didėjančios galios tų suinteresuotų šalių, kurios jau dabar yra labai stiprios. E, na, tikėsimės, kad mes pasieksime sutarimų ir mūsų komitete e, sutarsime dėl tokių pakeitimų, kurie akcentuos ūkininkų poreikius. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponė Skot. Ačiū pirmininkė, Aš džiaugiuosi, kad Angrija teikia pasiūlymus dėl energetikos sąjungos. Svarbu, kad energetika, klimatas ir žemės ūkis būtų susijęti. Paryžiaus susitarime nustatyti e, CO2 sumažinimo tikslai, bet daugiausia dėmesio skiriama pramoniai. O šio pasiūlymu dabar iš tikrųjų mm, daromas tinkamas žingsnis į priekį, bet vien pramonės veiksmų nepakaks. E, siekiant e, stabdyti klimato kaitą, mes turime e, pasitelkti žemės ūkio sektorių. Mes jau ėmėmės tam tikrų žingsnių, pirmoji atsinaujinančios energijos direktyva, kiti teisės aktai, bet tai neturėjo tokio poveikio, kokio buvo tikėtasi. Taigi mes turime išsaugoti pagrindinį principą, būtent žemės ūkio sektoriaus ryšį su klimato sritimi. Energetikos sąjungos visi penki principai yra aktualūs mums - solidarumas, pasitikėjimas. Mm, mes Turime pasikliauti labiau atsinaujinančiais šaltiniais, o ne, pavyzdžiui, skalūnų dujomis. Ir jeigu naudojame biokūrą, tai turime taikyti tam tikras e, sąlygas, e, būtent užtikrinti minimalų poveikį klimato kaitai. Taip pat e, mes turime numatyti priemonės, pagal kurias importuoti, pagal kurias, tiksliau, turime numatyti importo sąlygas. Taip pat e, turime e, riboti energijos paklausą ir dėl, dar dėl atsinaujinančios energi, atsinaujinčių energijos šaltinių, aš manau, kad e, viską, ką darome, turime elgtis labai Um, atsargiai. Toliau moksliniai tyrimai ir inovacijos. Tai yra labai e, potenciali e, sritis, kuri taip pat padės mums spręsti klimato kaitos problemas. Aš sutinku su pranešėjo pagrindiniais teiginiais. Manau, kad tai yra geras išeities taškas. Pranešime kalbama apie ataskaitų teikimo reikalavimus. Mes e, manome, kad Reikėtų kalbėti taip pat apie CO2 mažinimą. Mes taip pat e, turime stebėti e, padėtį ir galvoti ne vien apie galutinę datą tikslų pasiekimo, bet e, turime galvoti apie pažangą. Ir tikrai labai svarbu, kad mūsų uh, politika padarytų poveikį mm, ir prekių kainai, nes tas poveikis tikrai bus. Ačiū pranešėjai už jo darbą ir toliau tikiuosi sėkmingai bendradarbiausime. Thanks. Dėkuoju. Turėčiau pageidavimą tokį, kurį norėčiau išsakyti pranešėjui. Pasinaudoti progą ir neprarasti tų šansų, kurie gali būti numatyti mūsų sektoriui. kad būtų tinkamai tvarkomasi su CO2 išmetalais, nes čia mes kalbame apie ištisą sektorių, apie energetikos sektorių. porą dalykų kol kas yra nepavykę, sakyčiau. Energijos gamyba, e, kuri turi būti skirta žemės ūkiai, papuoliai pramonės rytį. Ir tenka dabar importuoti žaliavas energijai gaminti. Aš manau, kad ta biomasė, tai, ką pasigamėme pas mus, Ji yra sertifikuota, yra numatytos ekosaligiškumo nuostatos, egzistuoja teisinės taisyklės. O problemos prasideda tada, kai biomasė įmama importuoti. Antra. Ir tai, sakyčiau, yra pritrenkiantis neigiamas dalykas, yra daug regionų, kurie energijos požiūrių galėtų būti autonomiški, nepriklausomi. Ir čia aš kalbu apie vėjo jėgaines, biodujų naudojimą ir panašiai. Yra tokių regionų, kuriuos supa miškai ir kurie ir toliau savo potencialo dėja neišnaudoja. Kartais uh, stambios kokios nors grupės nenori, kad būtų vietiniai regioniniai tinklai energetikos vystomi. Ir žemės ūkiai gana nustot baksno, reikėtų nustot baksnoti kaip į problemą. Tiesiog reikėtų parodyti, kad mes galime pagaminti biomasę, kuri gali būti naudojama energijai gaminti. Ir tuo pačiu galima kovoti tuo vadu su klimato kaita. Norėjau šį priminimą išsakyti, kad pranešėjas šio žemės ūkio aspekto nepamirštų, nes žemės ūkis yra ne rizika, o sakyčiau, problemos sprendimas šiuo atveju. Ačiū. Uh, farmers... Dėkuoju. Pagrindinis ūkininkų darbas yra gaminti maisto produktus. Kartais, kaip šalutinį produktą, ūkininkai gali pagaminti energiją, pavyzdžiui, cukriniai runkeliai E, iš jų gaminamas cukrus, bet iš mm, atliekų galima gaminti etanolą. Bet mm, pašarais tų atliekų nepaversi. Taigi patiriame tam tikrą nuostolį. Tas pats ir su grūdiniam kultūrom iš jaudų galima gaminti energiją. Bet jei pagaminame energiją, tai tada tų šiaudų daugiau nebegalime panaudoti ūkiuose maisto atliekos, ko gero, yra geriausia priemonė energijai gaminti, nes tai iš tiesų yra atliekos. Jei grūdai, grūdinės kultūros auginamos tam, kad iš jų būtų gaminama energija, tai yra iš tiesiog neleistina, pavyzdžiui, tai tiesiog neleistini dalykai, pavyzdžiui, kukurūzai auginami žemėje, Mm. ir jiem auginti reikia ir techniką naudoti, ir arti žemę, ir daug dizelio sunaudojama, ir pesticidai naudojami. Tada vėlgi nuimant, pavyzdžiui, kukurūzus, e, mašinos sunaudoja labai daug dizelio. Taigi labai daug energijos sunaudojama tam energetiniam augalui užauginti. Ir tai yra skandalinga. Aš suprantu, kad energiniams augalams auginti gali reikti sunaudoti daug, šešis kart daugiau energijos, negu tie augalai po to, negu iš tų augalų po to galima gauti energijos. Jei ūkininkai naudotųsi, mm, galėtų naudoti glifosatus ir kitas medžiagas, tai tada daug mažiau energijos pareikalautų augalų užauginimas, iš kurių po to galima gaminti energiją. Anglės dvideginis. Jei norime kažką padaryti su šiltnamio efektą sukeliančiom dujom, tai kažką turime daryti su atogražu miškais, kurie yra tų e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų saugykla, kaupikla. Ponas Flanagan. Uh, Mes nuolat girdime, kad reikia maksimizuoti žemės panaudojimą, kuo daugiau išgauti iš kiekvieno hektaro. Per pastarąsias keletą savaičių girdėjau, kad jeigu norime tai daryti, sudinti medžius, kad jos vėliau sudegintum gaminti energiją, tai nėra geriausias tų hektarų panaudojimas. Tai vietoj medžių sodinimo ir vėliau deginimo reikėtų geriau tą žemę panaudoti ir įsteigti saulės baterijas ten. Yra mokslinis faktas, kad tai būtų pagaminta daugiau energijos ir nematau, kodėl kažkas turėtų tai ginčyti. Bet dabar politikai tą ginčia. Ir taip yra todėl, kad e, mūsų politika dabartinė remiasi ne mokslu, o nauja religija. O ta nauja religija yra štai kokia. Aš investavau šitą sritį ir man reikia e, gauti pelno, nepriklausomai nuo to, kaip tai nesąmoninga. Mes pasirinkome biokūro kelią kažkada. Ir aš kaip aš vietos lygmenių, aš taip pat tai skatinau, bet mes suklydome ir kai suklystame, reikia tą e, klaidą pripažinti ir atitaisyti. Ir vienas ekonomistas Airijoje pasakė apie kitą e, temą, bet tai taikoma ir dabar. Jeigu e, įvažiuoji mašina į griovį, tai nevažiuoji toliau to grioviu, išvažiuoji iš griovio ir pasirinki naują kelią. Daugiau energijos iš vieno hektaro gali būti išgauta naudojant e, kitas technologijas, o ne medžių deginimo technologiją. Mes turime e, tai atsižvelgti ir remtis mokslu. Nereikia čia kažkokių religinių įsitikinimų beveik, ponas Delano. Kolega Denanu. Na taip, energijos klausimai yra glaudžiai susiję su klimato kaitos klausimais. Tad e, valstybės narės dabar turi tam tikrą galimybę rinkti savo energijos mišinį. Manau, kad europinė valdysena leistų dirbti prie tų bendrų e, klausimų, energijos ir klimato kaitos klausimų. Investicijoms reikalingas stabilumas. Aš dirbu prie biokūro, pavyzdžiui, antrosios kartos klausimų. Jos lyginame su pirmosios kartos biokūro. Pirmojo, pirmosios kartos biokūrų reikėjo papildomų investicijų. Ir tų investicijų graža, aišku, buvo didelis klausimas. Ir štai dabar manau, kad reikia turėti stabilės taisyklės su šiais visais klausimais. Dėkuoju. Dabar žodis Europos komisijos atstovams. Prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš esu Hausbergerne iš klimato e, generalinio direktorato ir yra kolega iš energetikos generalinio direktorato. Nes tai yra dviejų generalinių direktoratų bendras pasiūlymas skirtas energetikos sąjungos valdymui. Jo tikslas užtikrinti, kad pasiektume energetikos sąjungos tikslų. Kalbėsiu trumpai. Pranešimas nebuvo ilgas. Pastebėjome, kad pranešėjas džiaugiasi mūsų pasiūlymų, kaip einančių tinkamą linkme ir esame pasirengę bendradarbiauti su pasi, parlamentu ir jo atitinkamais komitetais. Dėl LULUCF. Mm, pabandysime pasiaiškinti e, situaciją šioje srityje ir taip pat turėtume pasakyti, kad tas stabilumo uh, prašymas, kuris buvo minėtas, yra labai svarbus, nes investuotojai turi jausti, kad situacija bus stabili, kad nebijotų informuoti, e, nebijotų investuoti į mažai CO2 mm, naudojančias energetikos technologijas. Ir čia e, labai svarbu, kad turėtume stabilų ir sąžiningą mechanizmą, kad ES pasiektų savo tikslų klimato kaitos mažinimo ir energetikos rytyje. Dabar steiksiu žodį kolegiai iš energetikos direktorato. Dėkui Jums už Jūsų darbą ir mes manome, kad žemės ūkis vaidina labai svarbu vaidmenį energetikos sąjungos valdyme. Ta Ir jūs, parlamentarai, teisingai pastebėjote, noriu padėkoti ponui Rodė už kryptingus komentarus, o konkrečiai dėl tų aiškių gairių teikiant ataskaitas, ypač bioenergetikos srityje. Tai tą mes turime galvoje ir esame numatę vieną įgyvendinimo aktą tą linkmę, kuriame bus aiškiai techniškai išdėstyta, kaip tos ataskaitos turi atrodyti. O kalbant apie tuos pakeitimus dėl konkrečių reikalavimų, kad jie pakeistų rekomendacijas, iš tiesų e, vertiname tą tokį e, didelį ambicijų lygį. Nors mes ir norėtume, kad būtų E, privalomos nuostatos vertinant valstybių narių planus, bet čia mes kalbame apie Europos lygmens tikslus ir jei nebus nacionalinių privalomų tikslų, tai kažin, kaip tada pasieksime europinius tikslus bet kol kas e, tų privalomų m, mm, tikslų m, e, nesame numatę valstybėm narėm. Tiesiog skatiname jas, kad jos laikytųsi pateiktų rekomendacijų. Kiek mes turime informacijos nacionalinių parlamentų nuomonės nebuvo susiję su energetikos sąjungos valdymu, o lietė kitus e, švarios energijos dokumentų rinkinio aspektus. Subsidiarumo klausimai susiję su valdymu nebuvo komentuojami, bet bet kuriuo atveju, kalbant apie konsultacijas, tai su, su konsultacijas valstybėse narėse, tai jos jau sprendžia kaip konkrečiai tos konsultacijos e, turi vykti. Ir noriu pabrėžti, kad esame pasirengę toliau bendradarbiauti su Europos parlamentu. Ponas. E, Rodi, pranešėjas. Dėkui, norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į tai, kad šis pranešimas, ši nuomonė, uh, išimtinai skirta valdymui. Taigi kalbame tik tai apie valdymo aspektus ir labai norėčiau, kad visi tą turėtų galvoje. Čia atskirų e, energetikos sąjungos dalių mes nenagrinėjame nes kitaip nuomonė gautųsi per plati. O kalbant apie valdymą, tai pritarčiau tam, ką sakė ponas De Castro. Čia iš tiesų reikia maksimalaus skaidrumo. Dėkui. Ačiū. Pakeitimus galima teikti iki birželio 27 dienos 11 valandos. Dabar ir baigiame šio klausimo aptarimą. Kitas punktas nukeltas. Taigi dabar pertrauka, techninė pertraukėlė, po kurios vyks koordinatorių posėdis, jis bus uždaras. Taigi toliau komiteto darbą pratęsime 15 mm, valandą, kalbėsime apie dirbožymį, vyks klausimai ir dalyvaus du komisijos nariai. O dabar koordinatorių posėdis, galbūt jį galėsime pradėti anksčiau. Pan poseł Agniu, bardzo proszę. Chairman, can you just clarify? Panas Agniu, gal galit patikslinti, kada turėtų prasidėti koordinatorių posėdis? za piętnaście 10.45, jeigu koordinatoriai sutinka. Panas Nikolson. Atsiprašau, bet e, kai kurie mūsų turi numatę posėdžių iki 11.30. Pirmininkas, jeigu taip, tai pradėkime 11. Jeigu nesutinkate pradėti anksčiau, tai 11.